iš Etijopijos buvo išlaisvinti du švedijos žurnalistai, Person ir Šipje, kurie kartu su kitais saugiai šią naktį pasiekė Švediją. Koracija Bilt, man atrodo, norėtų šį beitą apie tai pasakyti. Pone Koracija Bilt, ar norėtumėte kažką pridurti? Norėčiau labai nuoširdžiai Jums padėkoti, ponė pirmininkė. Tai yra didi diena švedijos žmonėms. Dabar Johanas ir Martinas jau yra laisvi žmonės ir mes norėtumėme padėkoti visiems kolegoms už solidarumą ir paramą, kurią jie parodė kartu su kitais. Jiems buvo leista, jie buvo išlaisvinti iš Etijopijos kalėjimų ir ir pasiekė savo namus. Mes tikimės, kad visi kiti žurnalistai, kurie įkalinti yra įvairiose pasaulio vietose, irgi bus išlaisvinti. Ačiū. Kitas darbosvarkės punktas. Čekijos institucijos mane informavo apie Vojteho Minar išrinkimą. Jis nuo e, Liepos 23 dienos keičia kitą Čekijos narį. Pagal trečios taisyklės antrąjį punktą bus tikrinami jo kredencialai ir kai bus priimtas sprendimas dėl ginčio ir kai bus